rytoj. Dabar vyks bendros diskusijos, tema pinigų plovimas, rekomendacija antrajam svarstymui. Krišianis Karinč ir Judith Sargentini parengė pranešimą, tiksliau rekomendaciją kartu su šiuo pranešimu aptarsime ir Timotį Kirchhoffo ir Pėterio Saimono pranešimus. Pirmiausia, ponui Karin suteiksiu žodį. Priekšsėdėtais kuns, kolegi, mes šiandien... Pane pirmininkė, kolegos, šiandien ir rytoj baigsime procedūrą, kuri e, prasidėjo prieš du metus. Mes sukūrėme naujus teisės aktus, leidžiančius kovoti su pinigų plovimu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Sargentini, Libe komiteto bendra pranešėjai, dėkoju šešėliniams pranešėjams, dėkoju Europos komisijai ir pirmininkaujančiai Italijai. Todėl kad galutinis e, susitarimas buvo pasiektas pirmininkaujant Italijai. Ką pasisekė pasiekti per šiuos du metus? Europos komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo siūloma pagerinti kovos su pinigų plovimu teisės e, aktus, aktų tekstus. Mes sustarėme dėl kai kurių tekstų mes sutarėme, kad naudosime riziką paremtą principą, kovojant prieš nusikaltelius. Taip pat bus sudarytas taip vadinamasis juodasis sąrašas, kuris padės teisės saugos institucijoms ir bankų sektoriui kaupti daugiau informacijos apie klientus bei banko operacijas. Kalbant apie Europos parlamentą, Europos parlamentas taip pat pateikė naują priemonę, kuri padeda atsekti pinigų plovimą. Tai yra Europos e, registras, e, kuriame yra e, įvairių įmonių sąrašai. Dažnai savininkai gali būti fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys. Ir tokiu būdu susidaro e, tam tikros grandinės, kai nebegalima atsekti, kas slypi už atskirų įmonių, kas yra jų savininkai. Pagal naujus teisės aktus bus keliamas reikalavimas e, valstybėms narėms e, teikti informaciją apie turto savininkus. Tai reiškia, kad teisės saugos institucijoms pagaliau pasiseks atsekti, kas yra vieno ar kito sandorio autorius. Tokiu būdu mums e, pavyks e, užkirsti ir mokestinį sukčiavimą. Numatytas ir tam tikros priemonės e, pažaboti nusikalstamai veikai Tiesa, Europoje taikomos teisinės valstybės principas, mūsų bankai ir finansų sistemos yra saugus. Tai reiškia, kad pakeitus šios teisės aktus mes sugebėsime veiksmingiau kovoti prieš pinigų plovimo praktiką. Noriu padėkoti už jūsų paramą ir paprašyti rytoj balsuoti už šį pasiūlymą. Ačiū, ponia Karins. Dabar ponia Sargentinė. Keturios minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ir mano bendra pranešėjai, ponui Karinč. Dėkoju ekonomikos komiteto pirmininkui Galterį, dėkoju tarybai, ypač pirmininkausiai Italijai, dėkoju Europos komisijai. Procesas buvo ilgas, darbus pradėjome dar praėjusioje kadencijoje, o baigėme praėjusių metų gruodį. Dar prieš rinkimus vyko balsavimas plenarinėje sesijoje kur gavome labai stiprų įgaliojimą. Daugiau nei 600 parlamento narių balsavo dėl registro e, sukūrimo ir atsekamumo. Ir mums pavyko tai padaryti. Aš visada siekiau kovoti e, prieš mokesčių vengimą. Tamom Beki kalbėjo apie tai, kad e, dideli pinigų srautai teka iš Afrikos, todėl kad mokesčiai nėra mokami. Ukrainos buvusio prezidento sūnus e, apvogė e, savo įmonės ir slėpė mokesčius Olandijoje. Europos komisija ir speciali darbo grupė ėmėsi veiksmų ir mums pavyko sukurti viešąjį registrą. Mes sutarėme, kad e, sukursime vieningą registrą, kuris vienys 28 valstybių registrus ir šie 28 nacionaliniai registrai bus sujungti į vieną ir bus įmanomos paieškos tarp šalių, kas galės e, imti informaciją iš šių registrų. Bus galima gauti informaciją visiems, kas turi teisėtą interesą. kas kovoja prieš pinigų plovimą, terorizmą, e, kovoja prieš korupciją ir sukčiavimą. Todėl ateityje žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos ir bet koks ES asmo galės e, gauti informaciją iš šio centrinio registro ir mes tokiu būdu neleisime kažkokiams offshore'iniams įmonėms nukreipti pinigus ir paslėpti mokesčius, o tuos pinigus galėsime panaudoti savo visuomenėje ir švietimui. Mes norime eiti dar toliau. Taip pat mes sutarėme dėl duomenų apsaugos. Noriu padėkoti ponui Rolfai. Mes e, susitarėme dėl e, duomenos, duomenų apsaugos žingsnių duomenų subjektas, tas asmo, kuris jaučia, kad kažkaip neteisingai yra um, apdarojami jo uh, duomenys, jis gali taip pat teikti prašymą dėl duomenų apdarojimo. 14 straipsnis tai numato. Pone pirmininkė, Tikiuosi, kad ši praktika taps pavyzdys ir kitoms šalims. Ar tai nebūtų nuostabu, jei JAV taip pat imtųsi panašių žingsnių? Aš norėčiau, kad mums visiems tai pavyktų. Dėkoju poniai Sargentinį. Dabar žodis ponui Kirkhoff. Keturiams minutėms. Pirmininkė ir komisijos nariai. Kalbant apie kovą su pinigų plovimu, e, jeigu mes sustabdysime pinigų srautus, tai sustabdysime gyvybinę e, srovę maitinančią nusikaltelius. E, pinigų plovimo žala negali būti nepakankamai įvertinta. Kalbant apie ekonominės rinkas, skaidrumas yra galingas ginklas ir todėl E, galimybę, kurią turėjau aš pats ir mano, bendra, mano kolegos, kurie rengė šį pranešimą, buvo ir iššūkis, ir mm, privilegija. Mes domėjomės tarptautiniais standartais, taip pat e, finansinės žvalgybos informacija ir supratome, kaip svarbu bendrabiauti su kitomis pasaulio valstybėmis. Labai svarbu turėti galimybę kovoti su šiuo reiškiniu tarptautiniu mastu ir susigražinti nusikalstamų būdų įgytas lėšas. Tikiu, tikiu, kad šis paketas padės sumažinti veiksmų laisvę nusikaltelėms ir taip pat padės mums sekti paskui pinigus per sienas. Metų metus tiek vartotojai, tiek verslininkai susidurdavo su sunkumais įgyvendinami susijusius teisės aktus. Mūsų tikslas buvo šį kartą sukurti protingą, proporcingą ir veiksmingą priemonę kovoti su pinigų plovimu ateityje. Turiu pripažinti, kad antroji pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyva buvo galiausiai interpretuota ir įgyveninta mano paties šalyje, Junktinėje karalystėje, taip, kad mažiems investuotojams gyvenimas tapo nepakeliamas ir pakenkė jų normaliems santykiams su finansų institucijomis. Tokia bereikalinga našta negali būti sukurta dar griežtinant naują režimą. Reikia sukurti E, didesnį skaidrumą, bet tai reikia subalansuoti su protinga politika. Taip pat poreikis e, užtikrinti duomenų apsaugą. Į visą tai buvo atsižvelgta mūsų pranešime. Mes apie tai nuolatos kalbame parlamente. Ir tai yra labai aktualu ir šiam paketui. Ankstesnės direktyvos leisdavo finansinėms institucijoms ir bankams nutolti nuo savo vartotojų. Verslas ir finansinės paslaugos turi žinoti, ko ieško ir kaip spręsti problemą. Ir kokia turi būti veiksminga priežiūros ir atskaitomybės sistema, kad valstybės ne tik pasirašytų patarptautiniais principais ir metodais, o taip pat užtikrintų ir gerą bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Jeigu mūsų partneriai iš kitų šalių, jeigu norime, kad jie investuotų į Europos rinką, turime užtikrinti gerą bendradarbiavimą, kovojant su finansiniais nusikaltimais ir juos persekiant. Tikiuosi, kad mes parengėme e, gerą darbinį dokumentą. Aš labiausiai siekiau ir galvojau apie galimybę praktiškai gyvendinti šį pranešimą. Galima sukurti geriausius pasaulyje įstatymus, bet jeigu jie nebus tinkamai gyvendinti, nieko nelaimėsite. Ir tikiu, kad šio paketo dėka mes labai daug ko pasieksime. Galiausiai noriu padėkoti visiems, kas dalyvavo šiame darbe taip pat ponui Simons šešėliniam pranešėjui, kitiems šešėliniams pranešėjams ir bendra pranešėjams ir tikiuosi, kad balsavimas rytoj pradės naują erą kovoje su pinigų plovimu, kuri remsis mm, logika ir veiksmingų įgyvendinimu. Dėkuoju. Um, Panas uh, Simon. Ačiū, ponia pirmininkė. Prognozuojama, kad 1600 e, e, milijonų eurų kasmet yra išplaunama. Europos Sąjungoje vieno milijardo netenka biudžetas. Tai yra didesnės apimties sumos nei daugiametė finansinė programa. Uh, kovodami prieš pinigų plovimą turime būti tokie patys nuoseklus kaip ir kitose srityse. Todėl 2005 metų direktyvą reikėjo pakeisti. Socialdemokratai pateikė daug pasiūlymų e, dėl direktyvos dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui prevencijos, taip pat dėl reglamento, dėl informacijos teikimos pervedant lėšas. E, socialistai daug dirbo šioje srityje. Abiejų dokumentų atveju kalbame apie rizikos vertinimą. Yra remiamasi e, šiuo rizikos vertinimo principu ateityje taip pat ir lošimo namai bei kazino e, jiems bus taikomi šie teisės aktai. Svarbiausia siekti skaidrumo, svarbu nustatyti, kas yra e, tikrieji ekonominės veiklos vykdytojai ir kas slepiasi už fiktyvių įmonių. Todėl Mes tikimės, kad spaudžiant Europos socialdemokratams, Europos parlamentui pavyks sukurti veikiantį centrinį registrą, iš kurio e, informaciją galės gauti visi, kurie gali įrodyti teisėtą interesą. Šio registro įdėgymas nebuvo savame suprantamas dalykas, todėl kad e, šis mūsų pasiūlymas pranoko komisijos pasiūlymą. Valstybės narės kurį laiką priešinosi tam, tačiau Europos parlamentas vis dėlto sugebėjo išsireikalauti centrinio registro. Gis, į centrinio registro informacija bus atvira visiems, kas įrodys teisėtą interesą - žurnalistams, teisininkams. Tačiau mes, socialdemokratai, būtume norėję, kad šie nacionaliniai registrai būtų susijęti daug greičiau, ne, po, ne per ketverius metus. Todėl, kad skaidrumas ir informacijos srautai neturėtų baigtis prie valstybių sienų. Socialdemokratai labai džiaugtųsi, jei e, centrinių registrų informaciją būtų galima naudotis ir trečiosiose šalyse. Tokiu būdu būtų ištiriamos įvairios nusikalstamos veikos ir būtų galima dar efektyviau kovoti prieš mokesčio rojaus šalis ir mokestinį sukčiavimą. Yra numatyta e, sudaryti juodąjį sąrašą, e, kuriame bus įtrauktos e, valstybės, kuriuose taikomi nacionaliniai režimai, turi tam tikrų trūkumų. Mes galbūt būtume norėję kai kuriuose srityse eiti dar toliau, tačiau vis dėlto centrinio registro sukūrimas mums reiškia didelį laimėjimą. Šis bei kiti direktyvos pasiekimai, mums yra dideli laimėjimai, tačiau dar laukia mūsų dideli darbai ateinančiais penkiais metais. Szót Jurova biztos asszonynak. Thank you very much, uh, honorable members. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. Šitos direktyvos ir reglamento apie informaciją, apie sandorius. Prieimimas yra strateginiai žingsniai Europos Sąjungai. Turėtų pagerėti mūsų pastangų veiksmingumas, kovojant su e, nusikalstamų būdų gaunamų lėšų plovimu ir su teroristiniais veiksmais. Aš noriu patikoti parlamentui ir poniai e, Sargentinį ir ponui Karinč. Jie buvo pranešėjai, taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Jie daug ir sunkiai dirbo. Pirminkaučios valstybės taip pat stengiasi, ypač Italija. Jei pirmininkaujant darbas buvo gruodį baigtas, įvyko trialogo dėrybos. Esu įsitikinusi, kad šiandien šiuo rezultatu galime būti patenkinti. Rytoj balsuosite. Ir tai bus žingsnis įgyvendinant griežtesnės taisyklės dėl kovos su pinigų plovimu ir su teroristų veiksmais. Nepamirškime, kad neseniai Europoje vyko teroristinių išpolių, o saugumo situacija e, turi būti griežtinama. Todėl mums reikia šitų priemonių. Mes įgavome tokius įrankius, kurie gali mums padėti nustatyti, iš kur e, E, atsiranda tie milijardiniai e, finansiniai srautai ir kur jie nukeliauja, kaip jie padeda teroristams. Tai yra ir tarptautinėje arenoje aktualus klausimas. Todėl aš džiaugiuosi, kad parlamentas ir valstybės narės aukštai kilstelėjo kartelę, nustatydami taisyklės, pagal kurias e, nustatoma įmonių nuosavybė. Dabar reikia tęsti šitos darbus, užtikrinti praktinį nuostatų įgyvendinimą ir užtikrinimą skaidrumo. Komisija ragina valstybės narės spartinti naujųjų nuostatų dėl kovos su pinigų plovimu įgyvendinimą. Ir raginu parlamentą pritarti šiems dokumentams, šioms priemonėms, kurios kovos su pinigų plovimu ir su teroristiniu veiksmų finansavimu. Dėkojame komisijos nariai Jūrovai. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai pusantros minutės ponas Radev. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai jungtinių tautų duomenimis pasaulio e, BVP praranda 2,7 procentų dėl pinigų plovimo arba 1,6 trilijono dolerių, bet kaina dar aukštesnė, nes finansuojamas terorizmas ir prarandama tūkstančiai žmonių gyvybių. Štai dėl ko šitie kovos dokumentai yra tokie svarbus. Jie finansinėje sistemoje turėtų įnešti daugiau skaidrumo ir padėti kovoti su sukčiavimu. Susitarimai dėl centrinio registro, taip pat mokestinių nusikaltimų įtraukimas į pasiūlymo paketą, griežtesnės taisyklės ir prievolių nustatymas tarpininkams e, bendradarbiauti su kompetitingomis įstaigomis yra svarbus elementai šiuose ES teisės aktuose. Turėtų atsirasti daugiau aiškumo, kam priklauso įmonės, daugiau skaidrumo, e, turėtų būti aiškiau, kokie santykiai tarp įmonių ir tai turėtų būti naudinga ir bendros rinkos finansavimui. Kova su finansiniais nusikaltimais ir terorizmu turėtų palengvėti. Mm, tai galbūt sumažintų ir teroristinių grėsmių Europoje patvirtiname dar kartą Europos saugumo politikos prioritetus. Pasiūlymų paketas siūlo galingų ginklų šioje srityje. Pone Gomeš kalbės. Ir prašau įsijungti mikrofoną. Aš esu e, šešėlinė e, pranešėja dėl ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos. Manau, kad reikia sukurti solidesnę kovos su šiuo reiškiniu sistemą ir užtikrinti tinkamus finansinius ir žmogiškosius išteklius. Didžiausia naujovė tai yra centrinio registro apie visų ES įmonių turtą įsteigimas. Taip pat turiu pasakyti, kad labai esu nusivylusi, matydama, kad nepaisant finansinių skandalų, ES e, ir toliau neįgyvenina savo skaidrumo pažado, kurį yra davusi, nes buvo užblokuotas parlamento pasiūlymas numatyti vieningą priegos prie tų registrų sistemą. Valstybės narės nusprendė, kokiomis sąlygomis ir kas galės prie jos prieiti. Ir Dabar yra 28 skirtingos prieigos tvarkos, kurios e, sumažina tą skaidrumą. Be to, e, patikos fondai, fondams netaikomas šis režimas. Sąsaja tarp šio teisės akto ir kovos su pinigų plovimu yra, ir, ir, ir vengimų mokėti mokesčius yra akivaizdi. Tai yra svarbus instrumentas kovojant su finansiniais nusikaltimais visose valstybėse narėse. Ir būtent Europos piliečiai labiausiai kenčia nuo finansinių ir ekonominių nusikaltimų, kurie kilo per krizę. Šis registras nepakeis finansinių taisyklių, bet geriau leis kovoti su neteisėtomis struktūromis siekiančiomis išvengti mokesčių mokėjimų. Taigi mes raginame valstybės narės kuo greičiau perkelti į savo teisyną šią direktyvą ir veiksmingai ją įgyvendinti. Taip Taip pat raginti ir trečiasią šalis e, įsteigti panašius registrus, kad būtų galiausiai baigta su tais mokesčių rojais. Pone Gomes, ar atsakysite į kolegos Sanį klausimą? Ačiū pirmininkė, gerbiama parlamento narė. Jūs išvardijote įvairių problemų, kodėl galėtų būti sunku įgyvendinti šią direktyvą. Galiausiai jūs paminėjote mokesčių rojus. Noriu paklausti, kodėl Europos institucinė sąranga nesugebėjo įtraukti iš tos pasiūlymus mokesčių rojų. Atsakymas Manau, kad e, neigiama šita problema. Valstybės narėse trūksta noro ir komisijai trūksta noro e, kovoti su šia blogybė ir siekti mokesčių harmonizavimo. O be to mes niekada nepasieksime pilnos ir sveikos konkurencijos bendroje rinkoje. Šito tikslo mes siekiame mokesčių reikalų komitete. Esu įsitikinusi, kad jei parlamentas tinkamai atliktų savo darbą, tai mums pavyktų įtikinti ir valstybių vyriausybės bei komisiją. Ačiū. Dabar vieną minutę, ponė Fanštorch. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolego, šiandien kalbame apie pagerintas kovos prieš pinigų plovimą priemonės, kova prieš teroristus, juodą darbą, mokestinį sukčiavimą, tačiau horizonte šmėžuoja dar viena tema, tai yra apskritai grinųjų pinigų atsisakymas. Ar nereikėtų siekti, kad bet kokie mokėjimai vyktų elektroninėje erdvėje, tokiu atveju labai skaidriai kovotume prieš terorizmą. Ar nereikėtų uždrausti um, grinųjų pinigų? Peteris Bofingeris, Vokietijos um, ekonomistai jau reikalauja e, šio dalyko. Ar mūsų um, tarnautojai neturėtų turėti teisę e, žinoti, kur mes e, ką mokame, kur atsiskaitome už alų ir kada mokame taksi vairuotojui. Tačiau Ar um, tokiu būdu mūsų laisvės praradimas reiškia, kad tokiu atveju būtų ga, e, tinkamiau kovojama prieš terorizmą? Ir tai, ar tai yra to verta? Ačiū, kolega Torvalds. E, Penning tvettet alvarligt problem. Det... Pinigų plovimas yra rimta problema. Nusikalstamos organizacijos gauna tokiu būdu finansavimą. Šis teisėkuros pasiūlymas buvo rengiamas ilgai. Noriu padėkoti pranešėjams, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Rizikos vertinimas buvo mūsų atspirties taškas. Mes siekėme mm, atidaus rizikos vertinimo. Antras svarbus, daly, svarbus dalykas buvo e, registrai. Vyko darybos trišaliuose dialoguose dėl informacijos apie tikruosius savininkus E, taip pat, kalbant apie kazino ir pinigų plovimą, mums pavyko daug ko pasiekti. Palankiai vertinu ir tai, kad mums pavyko išspręsti tas problemas, su kuriamis dažnai susidurėme, rengdami teisėkuros pasiūlymus. Tie, kas atsakingi už pinigų plovimą dažnai e, dirba ir kitose srityse, kaip mano šalyje. Pavyzdžiui, noriu padėkoti visiems, kas rengė e, šios teisėkuros e, pasiūlymus. Tai puikūs pasiūlymai leisantys išspręsti problemas, su kuriamis susidarime. Ačiū, kolega Torvalds. Dabar pusantros minutės, poniai Kari. Tak, formand. Jeg vil gerne som skyggeordfører for gruppen. Ačiū, Noriu padėkoti kaip šešėlinė pranešėja už gerą bendrabiavimą. Man atrodo, nuėjome ilgą kelią. Tūkstantis ačiū už tai. Žvelgiant į mm, pasaulinius, pasaulinės tendencijas, tai galima konstatuoti, kad visame pasaulyje 50 milijardų dolerių prarandama dėl mokesčių sukčiavimo ir dėl pinigų plonimo kapitalo bėgimas. E, svarbiausia yra skaidrumas. Tai užkerta kelią. E, valstybės narės turi kovoti su šešėlinėmis įmonėmis, tam, kad jos nesugebėtų slėpti savo pajamų ir kad tinkamai prisidėtų prie biudžeto. Mes e, dėl to ir siekiame viešo registro įsteigimo, kad būtų galima sekti tas mokesčių rojų ir mm, priedangos įmonės. Svarbiausia yra prieiga prie informacijos. Prieiga ir piliečiams, ir žurnalistams, ir institucijoms. Būtent jų dėka įvyksta tam tikri skandalai, tokie kaip LuxLeak. Beje, ir komisijoje, ir valstybės narise buvo galingų jėgų, kurios nenorėjo to skaidrumo. Mano pačios vyriausybė Danijoje rėmė registro įvedimą. Ir mes pasistengėme, kad taip ir atsitiktų, patvirtinami šitas priemonės. Minutė, Frau Kollegin Jolie. Merci. Pone Žaly, vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė. Pone komisarė, aš noriu pasidžiaugti ir pasveikinti ryštingų pranešėjų darbų ir ypač galvoju apie ponės Sargentinį. Nepaisant įvairaus spaudimo, rytoj balsuosime dėl uh, offshore'inių įmonių uh, savininkų registro. Tai yra pasiekimas. Tačiau kai kurios valstybės narės padarė viską, kad kaip galima labiau apribotų šią pažangą. Val Jungtinė karalystė taip pat e, pas, užsitikrino teisę neskaidriai valdyti šiuos registrus, įskaitant ir patikos fondus. Uh, Taip pat e, kai kurios valstybės narės apribojo žurnalistų ir NVO prieigą prie tų registrų ir todėl rytojaus balsavimas reikš pirmąją fazę mums siekiant e, išnaikinti neskaidrę finansų rinką, e, kurioje slepiasi daugia nacionalinės įmonės, kriminaliniai, teroristiniai tinklai ir nesažiningi savininkai. Tikiuosi, kad nutraukė kalbėtoje Pirmininkas. Dabar kolegai Ferraro dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Tūkstančiai nusikalstamų grupuočių Europoje pasinaudoja galimybę paslėpti savo veikas Ir grėsmės kylančios iš e, terorizmo finansavimo yra labai didelės, tada labai svarbu atsekti pinigų srautus, kovoti prieš pinigų plovimą, kovoti prieš korupciją. E, šie reiškiniai kenkia realiai ekonomikai. E, nepaisant to, at finansinių sandarių atsekamumas turėtų tapti vienu svarbiausių dalykų. Turime siekti, kad juridiniai asmenys ir įmonės pateiktų visą turimą informaciją, kad būtų aišku, kas yra naudos gavėjas, kas priima sprendimus ir kas finansuoja. Labai svarbu, kad bus sukurtas toks registras, kuriame ši informacija bus kaupiama ir atnaujinama, bei ji bus prieinama visiems. Labai svarbu sukurti teisinius e, pagrindus, tačiau svarbu ir užlopyti spragas. Pavyzdžiui, Dabar nebūtinai bus daug paprasčiau kovoti prieš pinigų plovėjus, gal e, šis registras net, pas, net paskatins juos. Aišku, reikalinga duomenų apsauga, tačiau e, reikia užtikrinti tą skaidrumą, kurio mes visi siekiame. Ačiū dabar kolega Borgezijo. Ačiū, ponia pirmininkė. Man susidaro toks įspūdis, kad šiame pranešime trūksta labai svarbios temos, kuri yra esminė e, šioje sudėtingoje situacijoje. E, tai faktas, kad tamsiais finansų kanalais yra finansuojami islamistai. Žinome, kad ES gajus e, islamo kovotojų tinklas neaišku, kas jį finansuoja, o priemonės, kuriom, kurias turime savo rankose, yra labai kuklios. Mes labai lėtai dirbama šioje srityje. Turėtume kalbėti apie kapitalo srautus, kurie tamsiais kanalais e, patenka į e, šių kovotojų rankas per nusikalstamų grupuočių veiklą. Ko mes siekiame, turime įvardinti tuos, kurie apsaugo šiuos kanalus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, ponia Nova. Ačiū pirmininkė, komisijos nary, kolegos. Norėdami, kad klestėtų mūsų ekonomika, reikalingas skaidrumas. Reikia kovoti prieš pinigų plovimą. Maždaug 600 milijardų eurų kasmet išplauname. Tai yra suma panašiai Junkerio planą. Turime investuoti į inovacijas, mokslinius tyrimus. Turime pagerinti e, sandorių atsekamumą e, galimybės, turime užtikrinti, kad finansinės sistemos būtų veikiančios ir stabilios. Naujos atsekamumo priemonės ir tikrinimo priemonės yra labai būtinos. Reikia tinkamiau suvokti verslo esmę, o centrinio registro įkūrimas mm, sustiprins taip reikiamą skaidru, skaidrumą ir atstatys piliečių pasitikėjimą finansinėmis sistemomis. Tačiau reikia užtikrinti duomenų apsaugą. Būtina spręsti šią problemą ES lygmenių, kovoti prieš pinigų plovimą ar teroristų finansavimą negalime e, sėkmingai, kovodami atskirose valstybėse narėse. Reikia atstatyti pasitikėjimą finansų sistemomis, reikia e, atstatyti pasitikėjimą, kad Europos ekonomika gali klėsti klestėti ir atsisakyti bet kokių žalingų praktikų. Ačiū kolegė, dvi minutės poniai Ferreirai. Brigada, senhor presidente, senhor presidente. E, ačiū pirmininkė. Pone komisarė, kolegos, Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų komandai, kurie iš tikrųjų nudirbo didžiulį darbą ir kokybišką darbą ir pasiekė labai svarbų susitarimą. Kalbame apie e, labai svarbų dokumentą leisinti kovoti su mokesčių vengimu ir e, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. E, tikrųjų savininkų identifikavimas ES yra esminis žingsnis į priekį. Socialistų ir frakcija labai džiaugiasi ypač dėl to, kad e, numatomas sukurti viešas Europos registras apie tikruosius savininkus, tačiau apgailestaujame, kad nebuvo numatyta laisvesnė prieiga, Europinio lygio prieiga prie šio registro. Iš tikrųjų, nors teisės aktas ir numato apribojimus prieigai prie šio registro, mm, remiantis teisėtais interesais, kurie yra gana e, aptakus. Tačiau šis teisės aktas e, kai kuriuose valstybėse narėse, kurios netiek paiso skaidrumo, gali leisti apriboti tą prieigą prie registro. Be to, valstybės narės papildomai gali apriboti prieigą prie šios informacijos. E, tais atvejais, kuriuos jos laiko išskirtiniais. Pavyzdžiui, kai e, yra neįgalus, nepilnametis tas tikrasis savininkas arba jeigu kyla pavojus tam savininkui jeigu jis, kad jis bus persekiojamas, pavo, pagroptas, e, taigi įvairio, įvairūs pavojai, kuriuos reikia aiškiai numatyti. Apibendrinant, e, balsavimas rytoj bus labai svarbus, turime balsuoti už šį dokumentą, nes jis yra pirmasis žingsnis didesnio skaidrumo link e, E, teko pasiekti kompromisą, todėl negalėjome nueiti dar toliau, bet bet kuriuo atveju šis dokumentas yra labai geras ir tikimės, kad valstybės narės jį gyvendins tinkamai. Dėkoju poniai Ferrerai, o dabar žodį suteikiu poniai Fodiga vienai minutėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. 2004 metais po išpolių Madride ES valstybės susivienė ir įsipareigojo imtis visų priemonių, kad būtų kovojama prieš finansinį terorizmą ir teroristų finansavimą. Deja, terorizmo grėsmė nesumažėjo. Administracinės finansinės priemonės nėra pakankamos šioje kovoje, todėl rytojos balsavimas dėl šio teisės aktų derinio um, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje yra be galo svarbus, kad veiktų visa Europos Sąjunga. Noriu padėkoti visiems padėjusiems parengti šios e, teisės aktų pasiūlymus. Ačiū kolegė. Dabar pasantros minutės ponui Ježekui. Well, thank you, Chairman. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems iš EPP pusės. Mm ir, ir pasilaikiusiems stiprios pozicijos dėrybose. Man ši direktyva įrodo Europos parlamento svarbą teisėkuros procese. Viešo tikrųjų savininkų registro idėja, kuri yra esminė šio reglamento idėja, kilo Europos parlamente ir mes ją e, trilogo metu taip pat gynėme. Praėjusi gruodį pasiektas susitarimas atspindi visuomenės poreikį didesniam skaidrumui ir yra dar vienas žingsnis į priekį kovoje su pinigų plovimu, tačiau yra kur tobulėti, kalbant apie šio viešo registro prieigą prie jo ir paliekamos atviros duris valstybėms narėms, kurios yra pasiruošusios daryti į priekį ir plačiai inter, interpretuoti pagristų interesų koncepciją. Po rytojaus balsavimo parlamente ateis laikas valstybėms narėms prisimti atsakomybę ir greitai bei veiksmingai įgyvendinti naująją ES kovos su pinigų plovimų taisyklės. Raginu jas pasinaudoti lankstumo nuostatomis, užtikrinant viešą prieigą prie tų registrų apie tikruosius savininkus. Dėkoju. Dėkoju kolegai Ješekui. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Krizogonus. Pinigų plovimas yra didžiulė rykštė ES ekonomikai. Mažiausia, mažiausia tiesioginė kaina už, dėl, kylanti iš organizuoto nusikalstamumo veiklos siekia 615 milijardų eurų. Tai reiškia, kad mažiau pinigų gauna socialinės e, tarnybos ir kitos atitinkamos tarnybos ir todėl didėja socialinė neligybė ir neteising, socialinis neteisingumas. Kodėlgi mes ne, efektyviau nekovojame su pinigų plovimu? Ogi todėl, kad iki šiol neturėjome tinkamos politinės valios taip elgtis. Ir būtent todėl šie du teisės aktai yra tokie naudingi. Viskas pradeda judėti į priekį. Europos komisijos pasiūlymas jau pagerins situaciją tikrųjų savininkų registrai, patikos fondų registrai, įmonių registrai prie, bus prieinami visiems, kas turi tam pagrįstą teisę. Ir tai bus pirmasis žingsnis, sukuriant teisingų trans, skaidrumo tvarką, konsoliduojant finansinius sandorius ir jų skaidrumą. Ir tai yra svarbiausia struktūrinė reforma, kurios mums reikia. O dabartinės dominuojančios politinės partijos kaip tik siekia e, deregulacijos. Dėkoju ponui Krisogonus. Dabar ponas Kora, o vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Šis ketvirtasis paketas, skirtas kovai su pinigų plovimu, be abejonės yra žingsnis pirmin, lyginant su ankstesnė situacija – nors ir dar yra kur tobulėti. Kovojant su tuo reiškiniu, apie kurį kalbame, reikia ryštingai žengti pirmin. Tai yra iš tikrųjų didžiulis blogis, bet kai kuriems labai parankus. Rinkoje visada yra kapitalas, nežinia iš kur jis ateina, dažnai iš neteisėtos veiklos ir kartais gana patogu E, veikti šitokioje sistemoje. Yra dar viena dimensija, apie kurią kartais pamirštame kalbėti. O būtent tai, kad įvairios valstybės turbūt e, šias nuostatas įgyvendins skirtingai. Kai kas e, elgsis geriau, kai kas blogiau. Todėl ši galimybė yra puikiai, bet reikia užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai e, įgyvenintų šios teisės aktus. Ačiū dabar vieną minutę, kalbės ponas Bro. E, Pone pirmininkė, visi e, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo instrumentai yra nukreipti a priori teigiamą kryptimi. Bet e, dėl to nereikia e, aukoti valstybių narių suvereniteto, nes būtent valstybės narės e, yra labiausiai tinkamos kovoti su šiais mafijos tinklais. Be kita ko, šie teisės aktai turi būti papildyti. E, vidaus rinkos kapitalo judėjimo kontrolės sustiprinimu. E, terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo reiškiniai kyla dėl to, kad tarp valstybių narių nėra sienų ir laisvas kapitalo judėjimas ir asmenų judėjimas, o taip pat e, kitos laisvės sukūrė juridiškai palankę terpę tokiems nusikalstamiems reiškiniams. Ir todėl, jeigu e, teismai ir, vals, ir policijos tarp valstybių narių geriau nebendradarbiaus, bendradarbiaus, E, reikės atsisakyti Šengeno principų ir laisvos, laisvos, laisvo judėjimo principų. Dėkoju. Dabar pusantros minutės kolega man. Kasmet išplaunama nuo 615 milijardų iki 1,54 trilijonų eurų. E, nusikaltėliai e, pasinaudoja e, šiais metodais kaip priedangos įmonėmis ir banko sąskaitomis lengvatinių mokesčių jurisdikcijose. Šios grėsmės kelia pavojų kredito įmonių stabilumui ir pakerta mūsų pasitikėjimą finansų sistemomis. Nacionalinių veiksmų nepakanka uh, šioje kovoje. Reikia ieškoti tarptautinių normų, technologinių naujovių ir siekti veikti efektyviai. Iš ties reikalingas centrinės viešasis registras reikalingos kompetitingos institucijos, kurios leistų įmonėms gauti prieigą prie informacijos. Reikalingas virš nacionalinis rizikos vertinimas. Reikalingas nuoseklus atsekamumas be jokių spragų. Tačiau būtina užtikrinti ir duomenų apsaugą ir laikytis pagrindinių teisių hartijos nuostatų. Tartutinis, tartutinis bendradarbiavimas ir koordinavimas yra be galo svarbus. Reikia tinkamai ir tikslingai kovoti prieš pinigų plovimą ir teroristų finansavimą. Noriu padėkoti pranešėjams, ypač karinč ir kitiems. Ačiū pusantros minutės, ponui Galteriui. Grazie, prezidente. Ma vorrei dire... Ačiū pirmininkė. Dėl tos direktyvos nukreiptos prieš pinigų plovimą ir dėl jos prieimimo, tai noriu pasidžiaugti šiuo sėkmingu žingsniu. Ir kodėl taip įvyko? Todėl, kad sėkmingai dirbo pranešėjai ir pirmininkaujantį Italiją. Mes kilstelėjome standartų kartelę, nepasidavėme kompromisų pagundai e, dėrybų metu. Pasiekėme daug. Tai ir viešasis registras, kuris apima ir patikos fondus, ir naudos gavėjus, ir 14 konstatuojama dalis susijusi su 30 straipsniu kalba ne tik apie teisėtus interesus ir kovą su terorizmu, bet ir apie kovą su korupcija, su mokesčių vengimu. Vadinasi, parlamentas nuėjo daug toliau, negu buvo iš pat pradžių sumanyta. Tai milžiniška iniciatyva. Jis siejama su veiksmais nukreiptais prieš mokesčių neteisėtą vengimą. Ir štai toks europinis modelis sukurtas. Turime paprašyti kitų pasaulio šalių juo sekti. Dabar svarbiausia sekti, kaip pavyks įgyvendinti šitą teisės aktą. Ačiū, kolega Ošas. Garbus ponai, e, terorizmo finansa klausimai tampa vis didesnė problema. Šis teisėjo kuros pasiūlymas apima Europos komisijos e, ir valstybių narių institucijų taikomų priemonių paketą. Tokiu būdu stiprinama kova bandoma atsekti nusikalstamų grupuočių schemas, e, tačiau būtina veikti labai atsargiai. Turime pasitelkti proporcingumo ir racionalaus mąstymo principą. Taip pat turime e, turėti omenyje, kad kai kurie veiksmai e, ekonominės veiklos vykdytojams gali būti nenaudingi. Turime siekti, kad e, nacionalinėse valstybėse vykdomi veiksmai vyktų koordinuotai ir vienodai. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Kollege Oschuk. Es spricht nun für ein... Ačiū toliau, ponas Valiai. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkę. Pirmiausia, pagirsiu parlamentui. Jis dirbo sunkiai ir pasiekta daug. Akivaizdu daug pergalių laimėta. Vis dėlto, kai kurios valstybės narės sutrukdė pasiekti dar geresnių rezultatų. Pavyzdžiui, apribojimai, bandymai riboti prieigą prie registrų. Čia galima buvo pasiekti daugiau. Dabar pačioms valstybės narėms palikta diskrecija veikimo laisvė. Centriniai registrai mm, viešuomeniai nebus atverti. Toliau, legitimių interesų savoka. Ji apibriešta neaiškiai lieka įvairių dviprasmybių. Dar vienas dalykas mm, – naudą gaunančių e, savininkų savoka – čia nurodomas tam tikras slengstis 25 procentai arba daugiau akcijų nuosavybės. Galėjome įvesti dar griežtesnės taisyklės, nes jau dabar aišku, kad šitą nuostatą įgyvendinant iškils praktinių problemų. Bus rasta naujų spragų dėl to, kad pritruko ryšto ir griežtumo dėl kai kurių šitų aspektų. Tas pats pasakytina apie patikos fondus. Dažnai nusikaltėliai jais pasinaudoja plaudami pinigus. Ačiū dabar ponas Peterle. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie pinigų sąjungą ir apie mūsų fiskalinę politiką. Mums tenka prievolė kovoti su neteisėtų lėšų perdavimu, persintimu iš vienos valstybės į kitą. Džiaugiuosi, kad parlamentas ir taryba susitarė, ne iškilo rimtesnių komplikacijų. Šiuo metu, kai mes daug kalbame apie bendrą saugimo politiką. Labai svarbu ginti ES ir piliečius. Juk niekam nepaslaptis, kad nelegalios lėšos dažnai nukeliauja į vadinamosius mokesčių rojus. Spauskime tas valstybės, kurios leidžia tokiems rojams egzistuoti. E, turime didinti skaidrumą ir įtraukti į šią kovą šalis kandidatės. Jos turėtų laikytis šių standartų ir taip pat kovoti su nelegaliais lėšų srautais. Ir savo kalbos likusią pusę minutės aš dovanoju, perdodu kitam kalbėtojui. Ačiū ponui Peterle. Vieną minutę kalbės ponė Jotova. Priimti trys teisės aktų pasiūlymų paketai, kovojant su pinigų plovimu, bet dėja mm, jie netitinka mūsų lūkesčių. Nusikaltėliai žengia vienu žingsniu prieš mus, kadangi jie elgesi lankščiai, mums reikėtų keisti požiūrį į tą kovą į kovą su korupcija ir pinigų plovimu. Europa turėtų būti lyderė kovojant su mokesčių rojais, o ne užmerkti akis ir ignoruoti šitą problemą. Bulgarija ir Rumunija yra stebimos šiuo metu, stebima, kaip joms sekasi kovoti su korupcija. Bet e, šios priemonės nebeperspektyvios. Komisijos narės Manstrom pranešimas rodo, kad tos blogybės klesti visose valstybės narėse. Todėl mums reikia bendrų europinių teisės aktų, baudžiamųjų įstatymų visose valstybės narėse suderinimo ir mums reikia naujos saugumo strategijos, kuri galiotų iki 20 metų. Ačiū. Ponas Vandalin vieną minutę. Pirmininkė. Dėl pinigų plovimo mūsų ekonomika praranda milijardus eurų. Nelegalios sumos patenka narkotikų priekeiviams, dėl to narkotikų priekyba tik stiprėja, tai visiškai nepriimtina. Šitie teisės aktai turėtų padėti mums kovoti su pinigų plovimu, kovoti su nusikalstamomis veikomis. Aš pritariu. Vis dėlto turėtume užtikrinti, kad nenukentėtų paprasti piliečiai. Asmens duomenys negali būti pasitelkiami komerciniams tiklams. Jie gali būti naudojami tik tai kovojant su pinigų plovimu. Ir tai reikia labai atidžiai stebėti. Taip, kovokime su pinigų plovimu, tačiau vis dėlto piliečių asmens duomenys turi būti tinkamai saugomi. Ačiū. Pone Makovei, pusantros minutės kalbės. Direktyva skirta kovai su pinigų plovimu yra žingsnis į priekį. Tiek kartų mūsų pinigai pasislepia nuo mūsų. Direktyva dėl įmonių numato reikalavimą pateikti tikruosius, duomenės apie tikruosius savininkus, bet prieiga prie tų duomenų e, apribota. Žurnalistai, pavyzdžiui, ir piliečiai galės juos susipažinti, jeigu įrodys, kad turi pateisėtą interesą, taigi yra tam tikrie pribojimai. Iš tikrųjų, netikros, nerealios įmonės taip pat netinkamai reglamentuojamos šioje direktyvoje. Yra daugia nacionalinių įmonių, kurios uždirba milžiniškus pelnus finansų mokesčių rojose. Europos Sąjunga taip pat e, yra už tai atsakinga. Mes leidžiame, kad tai vyktų Europos Sąjungos viduje, pavyzdžiui, Luksemburgė. E, milijardai eurų dėl to yra prarandami, piliečiai jų negauna, nes tos įmonės nemoka tinkamai mokesčių. Be to, kazino yra tipiškos vietos, kur plaunami pinigai kiekvieną dieną, kiekvieną naktį. Kazino nėra prievolės e, patikrinti klientų tapatybę. Ir todėl finansiniai nusikaltimai mm, ir toliau pateisinami. Norėčiau kreiptis ir dabar pirmininkas nutraukė kalbėtoje, dabar šlank vieną minutę. E Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjams ir pirmininkaujančiai Italijai. Vyko ilgos diskusijos, bet dabar matome rimtą žingsnį į priekį, kovojant su uh, pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Labai svarbu, kad atsirastų centrinis registras ir jis taptų privalomas visoms valstybės narėms. Turime užtikrinti, kad duomenys apie naudos gavėjus, savininkus, patikos fondus ir įmonės būtų tame registre. Neužtenka prisidengti E, e, teisėtų interesu. E, duomenys turi būti tame registre ir prie jo turi turėti prieigą žurnalistai ir visuomenė, piliečiai. Reikia koncentruotis į kovą su mokesčių vengimu, nes dėl to nukenčia mūsų ekonomika, viso pasaulio ekonomika. Vadinasi, ir atsakas turi būti pasaulinis. Tikėkime, kad tai tik pirmasis žingsnis ponas Uzadovski. Pane pirmininkė, esu nuosaikaus reguliavimo šalininkas, tačiau šiuo atveju nebejoju, jog Europos Sąjunga negali dėlsti, privalo e, sutarti dėl veiksmingų teisės aktų. Mums reikia apsispręsti dėl e, organizacinių instrumentų. Ir čia turiu e, pasidžiaugti ne tik dėl to, kad bus sukurtas centrinis savininkų registras, tačiau e, nemanau, jog šio registro informacija kelia grėsmę privatumui. Nedelskime taikyti tokių priemonių, kurios leidžia užkirsti kelią pinigų plovimui. Ir pagaliau Mums reikia, kad būtų įgyvendinta tai, dėl ko susitarėme. E, jungtinės tautos e, ir saugumo taryba teikia rekomendacijas, kaip kovoti prieš pinigų plovimą. Daugelis e, tų priemonių dar nebuvo, nėra įgyvendintos. Norėčiau paprašyti, kad komisija prižiūrėtų ir pirmininkas nutraukia kalbėtoją, ponia Pitera. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nešvarių pinigų plovimas reiškinys glaudžiai besisėjantis su nusikalstama veika, darantis didelę žalą pasaulio ekonomikai. Um, Narkotikų prevencijos kovos biuras pateikė informaciją apie tai, kad iš šios nusikalstamos veikos gaunamas pelnas yra 2,7 viso pasaulio BVP. Plaunamų pinigų srautai auga, nusikaltė nenaudojas ir technologijų. Um, naujovėmis, taip pat naujomis finansinėmis priemonėmis. Tam padeda taip pat ir anonimiškumo principo laikymasis bei banko paslapties principai. Um, Taip pat turime nepamiršti, jog pasaulinis terorizmas yra finansuojamas iš tų neaiškių finansinių srautų ir nusikalstamos veikos. Todėl rekomenduojamas registras turėtų suteikti galimybę veiksmingai kovoti su nusikalstamomis ir teroristinėmis grupuotėmis. Tokiu būdu taip pat atversime e, duris į veiksmingą kovą prieš nusikalstamą pasaulį. Ačiū, ponia Pitera. Dabar ponas Dehovski. Eurokomisars. Pone komisijos narė, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, e, bendra pranešėjai, noriu labai nuoširdžiai padėkoti Jums už nuveiktą darbą parengtas e, be galo svarbus e, teisės akto pasiūlymas, e, leidžiantis pasistumėti Europos Sąjungai kovoje prieš mokestinį sukčiavimą ir pinigų plovimą. Šiandien buvo kalbama apie sumas, kurios kelia nuostabą niekas iš mūsų nežino, iš kur tie pinigai atiteka ir kokie interesai ten paslėpti. Privaloma kovoti efektyviai. Aš būčiau už grinųjų pinigų atsiskaitimo atsisakymą. Manau, kad tokiu būdu ES pasistumėtų priekin kovoje prieš pinigų plovimą. Noriu patikslinti vieną dalyką. Kalbant apie šią veiklą, dažnai ji yra neprognozuojama, todėl mes turėtume kalbėti tik apie Europos Sąjungos lygių taikomas priemonės, tačiau turėtume ieškoti bendradarbiavimo galimybių ir tarptautinėje arenoje. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai, kuriuos pradės ponia kolegė Galpels. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, noriu padėkoti už puikų darbą. Šiandien pinigų plovimas yra viena pelningiausių ekonominių veiklų. Nusikalstamas organ... grupuotės labai sunku atsekti. Dažnai užsienio ekonominės veiklos subjektai privalo laikytis tų taisyklių, kuriuose kurios taikomos toje ekonominės veiklos vykdymo erdvėje, turime siekti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų ir teiktų informaciją registrui. Ačiū kolegė Galpels, dabar kolegė Frunzulika. It's such a pleasure, Mr. President, to receive. Pone Pirmininkė, džiugu, kad suteikėte man žodį. Aš palankiai vertinu mūsų frakcijos teiktą prašymą e, sukurti viešąjį re, savininkų registrą. E, šis darinys leis toms valstybėms, kurios nori skaidriai e, apsaugoti teisėtus interesus, numatyti tam tikras išimtis nagrinėjant tam tikrus atvejus, išskirtinės atvejais bus galima neteikti tos informacijos centriniams registrams. Kai savininkas yra uh, nepilnametis arba neįgalus, pavyzdžiui, tokiu būdu bus užtikrint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 Κύριε Πρόεδρε, οι ενδοομιλικές συναλλαγές έδωσαν την ευκαιρία στις πολυεθνικές να Marijas. Kai kurios įmonės neapmokestina savo pelno, o perkelia jį į lengvatinių mokesčių jurisdikcijas, pavyzdžiui, į Afrikos pietus, e, tarptautinį tarptautinės e, įmonės vengia mokėti mokesčius. Liuks lygs skandalas puikiai parodė, kaip vengiama mokėti mokesčių. Turime kovoti su džihadistais, kurie e, finansuoja savo veiklą iš didelių pardavimų. Tačiau reikalingos ir duomenų apsaugos taisyklės. Išimtys lošimo namams ir kazino neturėtų būti taikomos. Ačiū dabar kolega Jakovčič. Poštovana gospođo. Dėkoju. Komisarė, kolegos, pranešėjai, aš norėčiau pasveikinti šį naują dokumentą ir taip pat pasakyti, kad tai yra puikus žingsnis pirmin. Tačiau tai yra tik vienas žingsnis pirmin, nors jo ir tuo reikia džiaugtis, nes tai parodo, kad esame pasiryžę kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, su daroma žala mūsų biudžetui ir ekonomikai. Tai puikiai iniciatyva ir siūlomi sprendimai yra puikus. Tačiau yra dvi problemos. Pirma, viskas priklausys nuo valstybių narių mm, geros valios kovojant su terorizmo finansavimu pinigų plovimu. Taip pat pripažįstu trečiųjų šalių problemą. Turime aiškiai pasakyti, kad nebendradarbiaudami aktyviai su trečiosiomis šalimis problemos neišspręsime. Dėkoju kolegai Jakovčič. Dabar ponas Šolčis. Dėkoju. Nors direktyvai reglamentas e, yra nukreiptos e, tinkama linkme, bet šampano atidaryti atkimšti dar nelaikas, todėl kad pinigų plovimas kelia didžiulę grėsmę mūsų ekonominėms sistemos, sistemoms. Kalbame apie tūkstančius milijardų eurų kasmet e, prarandamų dėl mokesčių vengimo. Ir tai yra pakankamas pretekstas imtis rimtų veiksmų dabartinė situacija yra nepatenkinama. Ir aš manau, kad šios naujos taisyklės padės tinkamai siekti mūsų tikslų. O taip pat ir tikrųjų savininkų registras padės padidinti skaidrumą. Žinome, kad ši problema egzistuoja ir ne visada lengva e, jai rasti tinkamą sprendimą, tačiau pinigų plovimo sritis yra vienas didžiausių iššūkių mums visiems, kenkiantis mūsų ekonomikai. Dėkoju. Dėkoju ponui Šoltės ir galiausiai ponė Fija. Dėkoju už suteiktą žodį. Norėčiau pasveikinti visus pranešėjus už puikiai atliktą darbą. Jau girdėjome, kad pasaulinė ekonomika praranda maždaug 5 procentus BVP. Ir žinoma, tai daro didžiulį poveikį ir skurdo plėtrai. Įsivaizduokite situaciją, kai, jeigu visi šie pinigai būtų iš tikrųjų investuoti į žmogiškai kapitalą. Todėl mums reikia veiksmingesnių priemonių kad jų imtųsi policija, e, teisės saugos institucijos ir mokesčių institucijos. Taip pat reikia skaidresnių tikrųjų savininkų registrų. Be to reikia geriau vykdyti e, mokesčių rojų stebėseną. Ir į šią problemą reikia pažiūrėti holistiškai. Man atrodo, mes einame tinkamą kryptimi ir mums pavyks geriau kovoti su šią problemą. Dėkoju. Dabar žodis komisarė Jūrovai. Dėkoju už suteiktą žodį. Ką tik vykusios diskusijos e, man padėjo susidaryti įspūdį, kad rytojaus balsavime viskas pasistumės į priekį ir rezultatai bus teigiami. Kaip ir buvo kalbėta ir koks ir yra šio paketo tikslas – Aš išgirdau jūs kalbant ir apie baudžiamąją teisę bei apie duomenų apsaugą. Todėl norėčiau jums tarti kelis žodžius apie šias perspektyvas, kaip mes per jas traktuojame organizuoto nusikalstamumo problemą. Mes laikomės labai išsamaus visapimančio požiūrio dėl kovos organizuotų nusikalstamumų. Te, baudžiamosios teisės srityje mes taip pat stipriname bendradarbiavimą tarp Eurojust, Europol agentūrų, ypač turint omenyje stipresnį saugumą Europos Sąjungoje. Jūs taip pat minėjote apie trečiąsią šalis ir tai, kad būtina intensyviau bendradarbiauti su jomis. Ir čia galiu pasakyti, kad saugumo darbo atvarkėje yra įtrauktas šis žingsnis, būtent, kad reikia praplėsti nusikaltelių sąrašą e, taip pat ir trečiosiuose šalise. Tai padės mums e, gauti daugiau ir efektyvesnės informacijos apie įtariamuosius e, asmenys ir nusikaltelius trečiosiuose šalise. Taip pat minėjote duomenų apsaugą. Džiaugiuosi, kad esu atsakinga ir už šį naują reglamentą, kadangi duomenų apsaugos reforma, kurią dabar rengiame ir šiais metais tikėkimės ji bus užbaigta taryboje, po to kitais metais vyks trilogas. Taigi tai yra tikra revoliucija, kadangi bus pakeistos 28 nacionalinės tvarkos viena Europos uh, tvarka skirta reglamentuoti asmens duomenų apsaugai. Taigi, ji taip pat labai aktuali kalbant ir apie kovos su pinigų plovimu e, direktyvą. Ir čia galiu pasakyti, jog mes labai didelį dėmesį kreipiame į tai, kad būtų apgintos pamatinės teisės teisė į privatumą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Taigi šie du teisės aktai yra labai tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildantis. Todėl manau, kad jie kartu įgyvendinami atneš didelę praktinę naudą. Kai dėl paties paketo džiaugiuosi, girdėdama, kad jums šis paketas atrodo praktiškas, logiškas, proporcingas ir būtinas – numatantis būtinas taisyklės, kaip kovoti su finansiniais nusikaltimais, įskaitant ir organizuotus nusikaltimus, pinigų plovimą, mokesčių vengimą ir kitus susijusius nusikaltimus. O taip pat dažnai čia buvo minėta ir e, terorizmo finansavimas. Tai padėtų sutaupyti pinigų ir neleisti tiems pinigams atsidurti kažkokioje juodoje skylėje, o juos panaudoti daug geresniems tikslams. Tačiau turime kalbėti ne tik apie pinigų taupimą, turime kalbėti ir apie žmonių gyvybių išsaugojimą, kadangi finansiniai sandoriai dažnai yra pirmasis ženklas, kad teroristinis išpolis yra jau rengiamas. Taigi, norėčiau Jums dar sėki padėkoti už Jūsų išsakytą paramą ir tikiuosi, kad rytoj balsavimo metu mes galėsime žengti žingsnį pirmin. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Dabar ponui Karins žodis suteikiu. Vėlreiz, paldies visiems. Par... Dar sik noriu padėkoti už bendradarbiavimą visiems kolegoms, rengiant pranešimą. Politinių frakcijų nuomonės labai panašios. Politinės frakcijos pasirengusios pritarti šiai direktyvai, nes ji sustiprintų mūsų kovą su pinigų plovimu. Būtų įsteigtas Europinis registras, kuriame būtų nurodomi tikrieji savininkai. Ačiū. Ponės Argentinį kalbės. Ačiū pirmininkė. Daugelis kolegų pareiškė kad viešasis registras nebūtų viešas, nes reiktų įrodyti teisėtą interesą. Mes norėtume pasiūlyme nurodyti, kad institucija, institucija tektų prievolė įrodinėti, kad jūs neturite teisėto, teisėto intereso. Aš norėčiau, kad žurnalistai kreiptųsi į teismą, jeigu jiems teigiama, kad jie neturi legitimaus intereso. Žurnalistai kreipkitės į teismą ir reikalaukite, kad viešas registras taptų dar viešesnis. Manau, kad ne viena institucija neturėtų pareikšti, jūs pilieti neturite teisėto intereso pasidomėti, ar nevyksta sukčiavimas, korupcija ir pinigų plovimas. Bet jeigu mes patys pradėsime sakyti, kad šita sistema yra ribota, taip ir bus. Ta pranašystė išsipildys. Bet jeigu raginsime mm, piliečius ir žurnalistus atverti tą registrą, tai jis ir taps dar viešesnis. Ponas Kirchhoff. Pirmininkė, vyko labai įdomios diskusijos. Dėkuoju komisijos nariai už komentarus prieš ir po diskusijų išdėstysiu, koks mano pagrindinis tikslas buvo. Man svarbiausia buvo, kad direktyva būtų parengta kuo tiksliau. Girdėjau būkštojimų, kad trūksta pasitikėjimo, e, kad, e, kad trūksta griežtesnių nuostatų dėl patikos fondų. Na, patikos fondai disponuoja labai opiais asmeniais mm, duomenimis, dėl to ir yra tam tikrų apribojimų. E, nusikaltelių grupės ir nusikalteliai kibernetinėme pasaulyje pasitelkia vis modernesnės technologijas. Ir iššūkis milžiniškas. Tačiau manau, kad radome praktinį sprendimą ir išsklaidėme daugumą būkštavimų ir abejonių. Noriu padėkoti už bendarbiavimą ir tikiuosi sėkmingo rezultato balsavimo metu. Simon. E, Pane pirmininkė, aš taip pat norėčiau dar kartą padėkoti visiems dirbusiems. Džiaugiuosi, kad e, susitarėme dėl kompromiso, dėl viešo registro sukūrimo. Manau, kad šio kompromiso gali būti visi patenkinti. Turime aiškiai suvokti, jog kova prieš pinigų plovimą ir mokestinį sukčiavimą turi būti veiksminga, joje reikia ieškoti vis naujų metodų, todėl e, ir po rytojaus turime ne tik veikti, tačiau ir veikti ryštingai. Todėl kompromisas e, pasiektas kartu su taryba yra um, tik vienas tolimesnis žingsnis, reikės jų dar daugiau. Turime siekti, kad e, įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Turime siekti, kad pasinaudojimas centrinė registro informacija e, teisėtiems naudotojams e, būtų prieinamas. Turime supaprastinti prieigą prie šio registro. Neaišku, kodėl privalome laukti ketveris metus, kol nacionaliniai registrai bus susėti, nors teoriškai e, ta informacija jau egzistuoja, tačiau um, laukiama labai ilgai, kol ji bus susėta. Pinigų plovimui jokių sienų nėra, todėl ir kova turėtų vykti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Baigiame diskusijas. Balsavimas vyks rytoj. Kitas darbo tvarkės klausimas. Bendros diskusijos apie bankroto bylas. Pateikta rekomendacija antrajam svarstymui.